Teskime mūsų posėdį. Pas mus atvyko svečių iš agentūrų. Kai Europos parlamentas pradėjo naują savo kadenciją, mes susipažinome su agentūrų veikla, e, agentūros pateikė e, ataskaitas apie savo veiklą. Įdomu būtų sužinoti, kokie yra agentūrų planai ateičiai ateinantiems metams. Šį kartą Mūsų svečiai pasiliks savo vietose, neįsi prieki, bet pateiks mums trumpas prezentacijas, o paskui galėsime pasikeisti nuomonėmis, pateikti klausimų ir išgirsti atsakymų. Norėčiau pradėti nuo James Kalecha. Jis yra CDFOP, tai yra Europos profesinio mokymo plėtros centro direktorius. Prašom žodis Jums. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė, gerbėme Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Taigi, ES agentūros e, e, Europą priartina prie piliečių poreikių. E, agentūros yra įsikūrusios įvairiose valstybėse narėse, tai taip pat simbolizuoja, kad Europa priklauso piliečiams ir piliečių poreikiai yra Europos, o taip pat ir agentūrų variklis. CDFOB buvo įsteigta dar 75 metais, ji yra viena iš seniausių agentūrų. Anksčiau e, CDFOB buvo e, įsikūrusi e, Berlyne, paskui 95 metais persikėlė į Salonikus. Mes didžiausią dėmesį skiriame profesiniam mokymui profesiniais tikslais. Per 40 metų mes susidūrėme su įvairiais pokyčiais. 21 amžiuje yra daug pokyčių ir dėl to e, reikia įgyti naujų darbinių įgūdžių. Ir dėl to mums reikia nuolat atnaujinti savo viziją apie modernes mokymo sistemas. Na ir šiuo tikslu CDFOP pasirinko savo 40-mečio štai kokį šūkį. Visi keliai. E, seno šaknis veda link naujų kelių. E, tai e, teikia naujų galimybių mes remiamės senosiomis valstybių narių mokymo sistemomis, taip pat E, e, profesinio mokymo sistemas. Vėliau yra pereinama į darbinį gyvenimą. Reikia rasti e, naujų būdų, kaip žmonės galėtų atnaujinti savo įgūdžius, įgyti naujų kvalifikacijų viso profesinio gyvenimo metu. Neturėtų būti e, taikomi kokie nors e, ribojimai susijęs su valstybės sienomis. E, E, tam, kad žmonės galėtų oriai gyventi, turi turėti ir tam tikrų tinkamų profesinių įgūdžių, turi būti kompetitingi darbo rinkoje. E, štai kokios yra. Ir dėl to valstybėms, valstybėms narėms reikia modernių mokymo sistemų. E, valstybės narės apsisprendžia dėl mokymo sistemų turinio, bet čia įtakos turi ir ES. Labai svarbu, kad būtų skatinamas ES valstybių narių bendradarbiavimas mokymo srityje. Reikėtų kurti e, e, e, ir tokias mokymo sistemas, kurios skatintų socialinę sanglaudą, socialinę įtraukti. Taryba, Europos komisija, valstybės narės, socialiniai partneriai kreipėsi į CDFOP prašydami mūsų nuomonės. Ir mes pagalvojame, kad e, reikėtų keistis informaciją su valstybėmis narėmis, e, reikėtų skleisti europinės idėjas vietinių lygmenių, gerinti e, mokymo sistemas ir praktikas. Taip pat mes turėtumėm užtikrinti, kad ES politika pasiteisintų nacionalinių lygmenių. Dar 2004 metais e, buvo kalbama, kad jau reikia naujų modernių mokymo sistemų. Mes supratome, supratome, kad reikia padėti kelti profesinę kvalifikaciją tiek jaunimui, tiek ir saugusiems žmonėms. Ir 2015 metais buvo sukurtas profesinio mokymo alijansas e, yra siekiama reformuoti profesinio mokymo sistemas. Tęsiant pameistrystės e, tradicijas, čia noriu paminėti procesus, kurie vyksta Lietuvoje ar Maltoje. Mes norėtumėm, kad Europinės sistemas taptų lankstesnės, reikėtų užskaityti bet kokias e, e, mokymo sistemas. Iki 2015 metų pabaigos e, jau ko gero 36 šalis bus susijusios savo kvalifikacijų sistema su europinė kvalifikacijų sistema ir dėl to įmonėms bus lengviau palyginti kvalifikacijas įgytas kitose šalise. E, ir CDFOP prisidės prie šio proceso skatinimo. Praėjusiais metais mes jau keitėmės nuomonę apie formalų ir neformalų mokymą ne visuomeninėme, ne viešajame sektorija. Netrukus pateiksime ir gairias e, e, šiais klausimais. E, CDFOP rengia dokumentus įvairiais, įvairiomis kalbomis, iš viso 27 kalbomis. Ir Nuo 2005 metų e, mes e, e, sukūrėme gyvenimo aprašymo CV internetinę platformą ir nuo 2005 metų toje platformoje jau buvo sukurta 47 milijonai gyvenimo aprašymų CV. Dar viena svarbi sistema tai Europos mokymo kreditų sistema. Mums svarbu, kad būtų laikomas pačiu aukščiausių standartų, kaip kad ir prašė Europos parlamentas ir taryba. Mes kartu taip pat siekiame užtikrinti geresnį ryšį tarp mokymo e, sistemų ir Europos bei nacionalinių darbo rinkų. reikėtų tirti, kokios yra tendencijos darbo rinkoje ir atitinkamai koreguoti mokymo sistemas. yra atliekamos, atliekama analizė visose valstybėse narėse, taip pat ir europinių lygmenių. Taip pat e, mes tyriame, kokius iššūkius kelia vis labiau plintanti žalioji ekonomika. Svarbu, kad įgūdžiai atitiktų darbo rinkos reikalavimus. Apie tai praėjusiais metais buvo kalbėta ir Davos forume. Šiais metais E, bus e, paskelbtas tyrimas dėl e, įgūdžių netitikimo tarp to, kokius įgūdžius žmonės turi ir kokių įgūdžių reikalauja darbo rinka. Dabar po ekonominės krizės irgi išgyvename sunku laikotarpį, lėšos yra ribotos, yra daug bedarbių švietimo ir uh, E, mokymo e, įstaigos ne visą laiką atsižvelgia į darbo rinkos realybę. E, šiais metais dar vyks diskusijos šiais klausimais ir mes sieksime, kad įgyję geresnį išsilavinimą žmonės galėtų geriau gyventi. Aišku, tai sus, bus susiję ir su reformomis valstybėmis narėmis. Kalbant apie modernes sistemas, mokymo sistemas, tai labai svarbu, kad įmonės būtų įtikintos pasinaudoti tų modernių mokymo sistemų e, privalumais. Dėl to svarbu apjungti jau seniau pradėtas įgyvendinti įvairias atskiras iniciatyvas. Taip pat viską reikėtų sieti su tendencijomis darbo rinkose. Čia svarbu, kad gautumėm daugiau informacijos apie konkrečias valstybės narės, tą informaciją išanalizuotumėm. Tokiu būdu mums būtų lengviau tiesiogiai padėti tam tikroms valstybėms narėms ar valstybių narių grupėms. Taigi CDFOP ir toliau e, rems Europos parlamento veiklą. Taip pat mes esame pasirengę padėti, pateikti bet kokią informaciją tam, kad būtų galima pagrysti Europos parlamente vykstančias diskusijas, kad būtų lengviau renkti nuomonės. Kalbant apie mokymą, tai yra, mokymas tai yra visą gyvenimą trunkantis procesas. Ir per ateinančius metus e, tam reikėtų skirti daugiau dėmesio, atsižvelgti į valstybių narių mokymosi poreikius įvairiame socioekonominėme kontekste mes tikimės įgyvendinti tokias iniciatyvas, iš kurių e, piliečiai turės naudos tiek asmeniniais tikslais, tiek ir ekonominio augimo tikslais. Ačiū, pirmininkė. Uh, Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Juanui Menendesui Valdesui, kuris yra Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktorius. Prašom. Much, uh, Ačiū pirmininkė. Nors ir matosi, kad mes e, esam e, vyresniai 40, vis tik tai mes švenčiame šiemet mūsų e, fondas švenčia 40-metį. Reikia pasakyti, kad mes švenčiame Europos agentūrų 40-metį visų agentūrų, kurios dirba šioje šeimoje. Ši, ši, Yra ir jaunesnių agentūrų, tik 20 metį švenčiančių, bet mes šiam komitetui jau pristatėme agentūrų darbą iš pradžių, tai aš visko nekartosiu, jūs aišku gavote ir um, biuletenį su detalesnė informacija apie mūsų 2014 2014 metų darbo apžvalga ir mm, planais 2015 metams. Tikiuosi, kad visą tai gavote ir elektroniniu paštu, nes yra visos nuorodos į tai svetainės, kur galima, į puslapius, kur galima gauti papildomos informacijos. Jeigu kažkas tai būtų papildomai dominančio, mes tikrai dar galėsime ir plačiau apie tai papasakoti. Taigi, mm, praeitais metais 125 leidinius paskelbėme su įvairiomis lingvistinėmis versijomis. Mes gyvename 99,7 procento mūsų biudžeto, kuris buvo patvirtintas biudžeto institucijų parlamentų ir tarybos. Mes panaudojame savo personalą, 99 procentai savo personalo mm, potencialą. Ir Reikia pasakyti, kad mm, mūsų žiniomis buvo pasinaudota 328 aštuoniuose ES politikos dokumentuose į mus buvo padaryta nuoroda juose. Taigi mūsų darbas taip pat yra pateikti informaciją komisijai, kad būtų galima parengti geresnį pagrindimą tos ryties politikos formavimui. E, taip pat ir Europos parlamentui pateikėme nemažai dokumentų e, mes Toliau dirbame keturiose politikos e, prioritetų srityse pagal gyvendinami e, programą. Ir norėčiau tik tai akcentuoti pagrindinę veiklą, kurią atlikome ir atliekame šiose srityse. Pradėsiu nuo e, darbo rinkos dalyvavimo ir kovos su nedarbu. Tai yra Eurofond, Eurofondo. Euro Mm, darbo ir e, gyvenimo sąlygų gerinimui vienas iš pagrindinių um, prioritetų. Mes žiūrime į MVI, žiūrime į e, lyčių skirtumus atotrukį tarp vyrų ir moterų, kad moterų mažiau yra dalyvaujančių darbo rinkoje. Mes analizuojame tos e, tendencijas ir aišku siekiame darbo jėgos dalyvavimo rinkoje tikslų, kaip nusatyta 2020 metų strategijoje. Taip pat mes žiūrime į darbo rinkos veikimą ir visas tendencijas, situacijas, mes žiūrime į pavyzdžiui tai, e, kaip įvairūs. Mm, e, ūkių, ūkio sričių santykiai įtakoja įvairias rytis. Mes taip pat žiūrime, kaip, pavyzdžiui, mm, nedarbo užmokesčio išlaidų mažinimas prisėda prie bendros situacijos. Mes taip pat E, turėtume paminėti startolius jaunimui, e, mes taip pat analizuojam ir kitas rytis, kurios yra skirtos konkrečiai jaunimui, e, galvojant apie jaunimo socialinį įtraukti, jaunimo nedarbo mažinimą, panaudojant jaunimo garantiją ir kitas priemonės, pavyzdžiui, jaunimo. Uh, verslumo projektus. Ir Pastaraisiais dešimtmečiais um, mes daug dirbome mm, gyvenimo ir darbo sąlygų srityje, atlikome daug studijų ir po kelių dienų atliksime uh, pokalbius, interviu, vesime um, su Keturiais tūkstančiais e, bent jaunimo atstovų vertinsime, kokia yra darbo vietų kokybė, kokios yra galimybės. Žiūrėsime taip pat um, gyvenimo, uh, gyvenimui reikalingų š, š, išlaidų situaciją, kokios sąlygos gali pritraukti žmonės e, į darbo rinką, kad jie dalyvautų darbo rinkoje ir kad išliktų ilgiau darbo rinkoje, tai yra ilgiau dirbtų. Uh, ir um, kokios politikos priemonės žiūrėsime padeda tai užtikrinti. Taip pat bus ir susijusios panašios veiklos um, įvairiose politikos rytise, galvojant apie tvaresnį darbą, um, paminėčiau lankstumo įvairias sistemas, kad būtų galima darbo profes gyvenimą su darbu derinti lankščiau, kad žmonės galėtų lankščiau pasirinkti savo karjeras, kelio, savo darbinį kelią galėtų formuoti lankščiau, kas yra įdomu. Toliau kitas rytis yra labai sėtina su Junkerio pagrindinė žinia, tai yra socialinio dialogo atgaivinimas. Uh, Mm, irgi Eurofound yra labai mm, sutelkęs dėmesį į šiuos klausimus, į socialinį dialogą bendrai. Šioje srityje mes mm, siekiame socialinių partnerių dalyvavimo ekonominės valdysenos klausimuose Europos semestre, taip pat ir įgyveninant nacionalinės reformų programas. Analizuojame įvairius elementus, ką ES ir nacionalinis lygmuo galėtų derinti mm, per Europos vadovų tarybą, per, per ministrų tarybas. Mes žiūrime ir į pagrindinės temas, sritis žiūrime į pagrindinius tokius dalykus kaip atlyginimų nustatymo mechanizmai, mm, įvairios atlyginimų santykiai, darbo laikas ir taip toliau. Toliau galvojant apie gyvenimo kokybę ir socialinės, socialinės politikas įvairias, mes gyveniname projektą, kuriuos stengiamės analizuoti socialinio judumo klausimus Europoje ir čia tikrai viešojo sektoriaus e, srityje daug kas uh, gali būti padaryta, išplėtojant Europos socialinį modelį. Reikia kalbėti apie piliečių pasitikėjimą institucijomis, kas iš tikrųjų dabar yra kvestionuojama, kadangi gyvename tokiu sunkmečiu nuo krizės pradžios 2008 metų. Aišku, platesnių detalių galėtumėte rasti mano minėtame dokumente. Aš tik tai norėčiau porą elementų akcentuoti, ką jūs dabar ypač aptarinėte. Nedeklaruojamo darbo platformos kūrimas. Mm, mes e, tikrai galvojame apie duomenų bazės plėtimą, nu, kaip kovoti su nedeklaruotu darbu. Uh, galvojame apie žinių banko, duomenų banko sukūrimą šioje srityje, laukiame dar, aišku, galtinio sprendimo ir dėl finansavimo, ką būtų galima traukti į Eurofound veiklą, nes tikrai labai norime prisidėti šioje srityje. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Europos parlamentas patvirtino bandomąjį projektą dėl gamybos ateities. Irgi Eurofound yra patikėtas šis projektas. Uh, Mm, su komisijos atitinkamu generaliniu direktoratu bendradarbiaujame, ypač analizuosime mm, pavyzdžiui, pramoninės politikos poveikį užimtumo situacijai, analizuosime įvairius scenarius dėl Europos industrializacijos įvairių mm, tendencijų, pavyzdžiui, dėl įmonių iškelimo į offshore'inės teritorijas ar grįžimo atgal, e, įvairių e, dimensijų panalizavimas čia būtų, žiūrėsime ir MVI dalį ir kitus elementus. Mes ir toliau e, teiksime informaciją komisijai ir aišku, galiausiai ateisime ir į Europos parlamentą su galutiniais rezultatais. Mm, palaikome nuolatinį bendarbiavimą su jūsų komitetu. Jūs žinote, mes prisidėme, pavyzdžiui, dėl darbo laiko, dėl motinystės įvystės atostogų, dėl MVI. Ir pradėsime jau šį mėnesį aptarinėti mūsų 17-20 metų, ketverių metų programos rengimą. Mes tikėsimės politikos kūrėjų, formuotojų indėlio. Norėtumėm, kad jūs mums pasakytumėt, kokie būtų politikos iššūkiai pagrindiniai, vidutinės trukmės laikotarpio reikalavimai, kokie būtų keliami iš jūsų pusės mums. Galbūt užimtumo komitetas galėtų mums pateikti kažkokį tai dokumentą, bet kokią formą, kokią jūs galvos tai yra tinkama. Taigi, įvertinus mūsų 40 metų veiklą, mm, norėčiau pasakyti, kad mm, mes esame 42 mm, būsime 42 Europos agentūrų tinklo koordinatoriai nuo kovo pirmos dienos ir tikrai galvosime apie tolesnį Europos agentūrų darbą, visą ateitį, koordinuosime mm, veiklus, kad, veiklas, kad būtų galima ieškoti naujų sričių e, bendro, bendram darbui. Lauksime, aišku, jūsų komiteto biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir mm, mes norėtumėm, kad specializuoti komitetai, štai jūsų komitetas konkrečiai mūsų atveju, kad tikrai žinotų, kaip mes dirbame ir mes norime gilinti tą bendradarbiavimą, taip pat ir su biudžeto kontrolės E, biudžeto komitetais, norime kaip galima gilesnio bendradarbiavimo. Mes norime tarp institucinio bendradarbiavimo, tarp trijų institucijų mes ieškosime būdų bendradarbiauti ir su parlamentu, ir su komisija, ir su taryba, kiek įmanoma mūsų sritis, kompetencijos sritise. Ir tarp instituciniai darbo grupėje e, bus aptariami, aišku, agentūrų ateities klausimai. Reikia nepamiršti, kad agentūrų e, tinklas e, tai yra apie 20 procentų Europos darbuotojų dalis, tik maždaug 6 procentai biudžeto, bet mes esame labai svarbi ES institucijų sąrangos dalis. E, mes esame visiškai atskaitingi ypač šiam parlamentui. Ačiū. Thank you very much. Uh, then I'll... Dėkuoju. Toliau žodis sutikimas Kristai Sedlačik, kuri yra Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktorė. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, norėčiau patikoti Jums už kvietimą ir aš atstovauju vienai iš jaunų agentūrų. Kitais metais mes minėsime savo agentūros 20-metį ir Šiandien aš Jums papasakosiu apie mūsų agentūros darbą 2014 metais ir šiek tiek pakalbėsiu ir apie savo planus 2015 metais. Ir kitais metais, kaip minėjau, minėsime savo agentūros 20-metį. Oša pradėjo dirbti gyvendindama uh, 2014-2020 metų daugiametę finansinę programą ir mes sutelkime visą savo dėmesį į šešias pagrindinės prioritetinės sritis. Tai yra pasirinkimas pokyčiams, po to e, duomenys ir faktai e, profesinių lygų srityje. Toliau mes skiriame e, trečios rytise mikro ir mažos įmonės. Ketvirtos rytis yra informuotumo didinimas ir žinių tinklų sudarimas. Tai reiškia, kad mes naudojamės ištekliais visoje Europoje tam, kad mes galėtume apibendrinti visas turimas žinias darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Ir šeštoji sritis yra tinklų sudarimas ir bendravimas. Pirmiausia, aš norėčiau pakalbėti apie mūsų pavyzdinį e, iniciatyvą, tai yra saugių darbo vietų kampanija. Mes pradėjome kampaniją 14 metais, kurios metu mes kalbame apie stresą darbe. Ir jie tęsim, taip kaip pat ketime tęsti 2015 metais. Agentūros pagrindinė veikla yra skirta informuotumui didinti ir uh, informacijai teikti įmonėms, socialiniams partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims. Mūsų partneriai nusprendė, kad stresas ir socioekonominė rizika susijusi su stresu buvo pasirinkta kaip pagrindinė kampanijos tema. Taip, e, e, dėl to, kad Didžioji dauguma darbo dienų prarandama būtent dėl šios priežasties, nuo 50 iki 50 procentų. Ir stresas labai daug kainuoja mūsų visuomeniai ir verslui. Jisai sudaro maždaug 3 procentus bendro vidaus produkto. Taigi, kokią veiklą mes užsiimame. Mes parengėme kampaniją skirtą informacinę medžiagą 24 kalbomis, jie yra skelbiama mūsų tinklalapyje. Ir mes labai aiškiai norime pasakyti, kad psichologinės socialinės stresas gali būti įvertintas ir jį galima valdyti lygiai taip pat, kaip valdomas yra kitos, kiti rizikos faktoriai darbo vietoje. Mes taip pat turime ir paramos pagalbos paketus, informacinius paketus, juose Taip pat kalbama apie įvairius veiksmus, kurių mes imamės tiek nacionalinių lygmenių visose valstybėse narėse. Tai mes, e, nacionalinių lygmenių mes bendradarbiavame su nacionaliniais e, informacijos tiksl e, biurais ir mes jau suringėme 20 renginių. Be to, spalio mėnesį kiekviena valstybė narė taip pat surengė uh, papildomai dar 20 renginių per, per saugus darbo savaitę. Mes bendradarbiaujame su daugiau nei šimtu partnerių vykdydami kampanijas, tai yra socialiniai partneriai, tai e, tautinės organizacijos, kurie įsipareigojo remti mūsų kampaniją iki 2015 metų. Jie rengia taip pat uh, pažangos vertinimo renginius ir norėčiau paminėti kelis pavadinimus. Pavyzdžiui, Lego Heineken, Toyota, Siemens ir kitos bendrovės. Pirmą kartą mes taip pat parengėme ir gairės, tai yra praktinės, praktinės leidinys, jis yra prieinamas visiems, nieko nekainuoja. Ir Tenai mes paaiškiname, kas yra stresas, kas sukelia stresą ir kaip su juo galima būtų tvarkytis. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes parengėme šią informaciją visoms 28 valstybėms narėms, atsižvelgdami kiekvienos šalies teisės ir e, situacijos ypatumus. Iki 2015 metų mes taip pat ketiname surenkti ir daug kitų renginių. Kartu su e, pirmininkaujančia Latvija mes įteiksime geros praktikos e, apdovanojimą ir mes e, bendradarbiaujame su uh, E, visomis įmonėmis nepriklausomai nuo jų dydžio ir Bilbao mieste metų pabaigoje ketiname surenkti baigiamąjį renginį. Be šios kampanijos skirtos stresui mes jau pradėjome kalbėti apie tai, kokią temą skirsime visą savo informacinę kampaniją 2015 metais. Ir mes nusprendėme, kad reikėtų pasirinkti visuomenės senėjimą kaip pagrindinę temą. Mes rėmėmės bandomųjų projektų, kuriuo metu buvo tyriama vyresnio amžiaus darbuotojų padėtis. Europos parlamentas paprašė komisijos atlikti tyrimą ir, tai ir komisija pavedė tokį tyrimą atlikti mūsų agentūrai. Mes tengiamės įvertinti padėtį visose valstybėse narėse, įvertindami, ar jų turimos darbo saugos ir sveikatos struktūros uh, leidžia tinkamai keistis duomenimis, dėkti geriausią praktiką, keistis geriausią praktiką. Mes taip pat teikime pasiūlymų dėl to, kaip galime būtų tobulinti galiojančią politiką ir vėlgi didžiausią dėmesį e, skiriame mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes matome, kad kad valstybės narės skirtingai vertina demografinius pokyčius ir darbuotojų saugą ir sveikatą. Mes nagrinėjome konkrečiai e, sistemas, kurios padeda žmonėms sugrįžti į darbo rinką ir pamatėme, kad situacija labai skiriasi. Mes taip pat tikimės, kad jūs galėsite taip pat aptarti su mumis tyrimo išvadas ir tikimės, kad tyrimo išvados bus parengtos iki 2015 metų pabaigos. Ir be abejo, mes tą tyrimą pristatysime ir Europos, Europos komisijai ir Europos komisijoje aptarstas išvadas su Europos parlamentu. Toliau mūsų agentūros valdymas. Čia jums tikriausiai žinoma, kad mes parengėme uh, internetinę priemonę, kuri vertina riziką, tai yra nemokama priemonė ir jie, jie padeda darbuotojams įvertinti riziką. 14 šalių jau yra įdėkta ši sistema, tenai visa informacija yra verčiama į nacionalinės kalbas Taip pat e, mes bendradarbiavame su socialinio dialogo komitetais. Mes jau pradėjome skelbti e, šios priemonės naudojimo skatinimo strategijoje ir jos laikysimės iki 2020 metų. Ir šios strategijos tikslas yra paskatinti e, kuo daugiau valstybių narių naudoti šią priemonę. Bet pradėjome dirbti tik pakankamai gan neseniai, prieš porą metų, ir jau dabar matome, kad ta priemonė yra populiari. Be to mes turime ir kitą strateginę priemonę. Jums tikriausiai yra žinoma, kad praeitais metais komisija paskelbė komunikatą dėl būtų saugos ir sveikatos ir tenai yra paminėta ta rizikos vertinimo e, priemonė, bet kuriuo atveju ji yra vertinama labai gerai ir 2015 metais ir e, po to, tai yra iki 2020 metų, mes darysime viską, kad tinkamai gyvendintume e, e, numatytą strategiją, tiek vykdydami įvairias kampanijas, tiek plėtotami rizikos vertinimo, internetinė rizikos vertinimo priemonė. Yra dar veiksmų, kuriuos mes vykdysime 2015, 2016, 2017 metais. Mes pradėjome projektą skirtą mikro įmonėms ir 2017 e, metais mes turėsime daugiau informacijos ir tuomet galima būtų surinkti diskusiją apie mažų įmonių poreikius. Taip pat pradėjome projektą dėl profesinių lygų ir uh, sužalojimų ir lygų poveikį žmonėms. Ir išvadas ketiname parengti, paskelbti 2016 metais. Taip pat mes uh, rengiame pranešimą e, kuriom, kuris išnagrinės, kiek kainuoja mūsų darbo saugos reikalavimų taikymas ir kiek kainuoja jų netaikymas. Ir taip pat išvadas paskelbsime 2016 metais. Taip pat e, e, mes rengiame dokumentą dėl naujų rizikos veiksnių. Tai bus aktualu įmonėms, labai, e, kurių dydis yra labai nedidelis, tai yra toms kuriuose dirba e, iki penkių darbuotojų. Mes tengiamės įtraukti kuo daugiau šalių ir čia tobuliname metodologiją ir manome, kad galėsime parengti pasiūlymus, kaip galima būtų įmonę skatinti imtis prevencinių priemonių ir e, panaikinti kliūtis, dėl kurių įmonės netaiko prevencinių veiksmų. Ir mes rengėme tą informaciją pagal sektorius, pagal konkrečią geografinę vietą ir amžiaus grupės. Ir uh, daugiausiai dėmesį šiame tyrime mes skirsime raumenų ir skeleto uh, lygoms. Yra dar vienas projektas. Praeitais metais per darbo saugos kongresą Frankfurte mes paskelbėme apie naują tinklalapį. Tai yra darbo saugos Wikipedia. Ten yra teikiama informacija susijusi su darbuotojų sauga. Svetinsi Ošvyky. Ir tai bus viena iš pagrindinių darbuotojų saugų ir sveikatą užtikrinančių priemonių ne tik Europoje, bet ir kitur. Mes taip pat dalyvaujame ir Europos kaiminystės politikoje. Mes taip pat atlikome ir savo klientų apklausą, apklausome 3000 partnerių, klientų. Uh, ir iš esmės jie teigiamai vertina mūsų darbą ir jie, anot jų, mes teikime tą informaciją, kurios jie negali rasti niekur kitur. Tai tokiu būdu mes užpildome tą spragą, kuri e, egzistuoja valstybės narėse ar ES lygmenių. Ir tai be abejo skatins mus toliau tobulinti savo veiklą, planuoti busimuosius veiksmus kartu su socialiniais partneriais su e, jumis ir su, kitai, su kitomis suinteresuotomis šalimis. Dėkoju. The... Labai ačiū. O dabar norėčiau suteikti žodį direktoriai Madlen Serban. Ji yra iš Europos mokymo fondo ETF. Prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Man visada labai didelė garbė pas jūs atvykti E, ir per porą minučių papasakoti, e, kaip veikia mūsų agentūra. Mums svarbu gauti ir gairias iš jūsų tam, kad visi kartu galėtumėm kurti geresnę Europą. E, kai kurios agentūros jau buvo įsteigtos prieš 40 ar 25 metus. Ir aš manau, kad agentūros turėtų bendradarbiauti Ir taip pat jau likščiol buvo nemažai padaryta. 2014 metais buvo e, įsteigta mūsų agentūra. Būtent tais metais mes minėjome 25 metus nuo tada, kai sugriuvo Berlyno siena. Taip pat buvo prabėgę kaip tik šimtas metų nuo pirmojo pasaulinio karo pradžios. Mes e, turime užtikrinti, kad e, Europa yra e, pajėgi bendrauti su kaiminėmis šalėmis, kaip su gevertėmis partnerėmis. 2015 metais mūsų tikslas bus toks pat. Junkerio Europos komisija e, kaip vieną iš savo prioritetų pasirinko tokį tikslą - sustiprinti Europą, kad ji taptų e, globali, stipri partnerė. Svarbu, kad kiekviena agentūra darytų viską, kad tik gali, tam, kad prisidėtų prie um, pagalbos teikimo šalims tai atitinka ir mūsų mandatą. Prioritete taip pat nurodyta, kad yra būtina e, nuolat į išorę projektuoti vidaus politiką tam, kad būtų galima atsižvelgti tai, kas vyksta globaliame pasaulyje, tam, kad ES taptų globale pasaulinė e, žaidėja, E, mums reikia įgyvendinti ekonominės reformas, stiprinti ekonominį valdymą, gerinti konkurencingumą, taip pat gerinti institucijų pajėgumus, kurti geriau veikiančią viešąją administravimo sistemą. Vakarų Balkanų, Balkanų šalise, e, Turkijoje, rytų partnerystės šalise, e, kitose šalise kurios besivysto, irgi siekiame tų tikslų, su tomis šalimis turėtume bendradarbiauti. Globalizacijos laikais turime suprasti, kad susidurėme ir su tokiamis problemomis, kaip didžiulis nedarbas, politinis ir socialinis nestabilumas. Ir dėl to kyla e, labai sunkiai suvaldoma migracija, vis didėja pabėgėlių skaičius. Pabėgėliai juda ne tik tarp mūsų partnerių šalių, bet ir, ir link Europos. Taip pat matome, kad e, globalių lygmenių vis didėja pajamų neligybė. Deja, dėl finansinės krizės e, išsivyšiusiose šalise vis mažėja vidutinis sluoksnis. Dėl ekonominės ir finansinės krizės mūsų šalėse partnerėse e, dar labiau e, išriškėjo pajamų neligybė. Ir dabar mes e, pastebėjome, kad tose šalise labai pagilėjo skurdas. Vis dėlto E, prekyba yra globalus reiškinys. Europoje jau prieš keletą metų buvo imtas įvairių iniciatyvų, kurios suteikia geresnių galimybių mūsų įmonėms e, dirbti tarptautinių lygmenių. Čia ypač turiu mažas bei vidutinės įmonės. Tai yra komisijos iniciatyva, ją remia ir Europos parlamentas. Siekiama, kad mažos bei vidutinės įmonės kurtų naujas darbo vietas, kad jos galėtų plėstis ir tarp, e, tarp valstybinių lygmenių. Dar noriu paminėti ir Mėlynosios kortelės iniciatyvą, apie tai pakalbėsiu plačiau vėliau. Europa, nors yra ir globali pasaulinė žaidėja, e, e, čia gyvena tik septyni procentai pasaulio gyventojų, čia fiksuojamas tik 10 procentų dydžio globalaus e, ekonomikos augimas, bet mūsų išlaidos socialiniams reikmėms sudaro 15 procento viso pasaulio e, išlaidų socialiniams tikslams. Vis dėlto mes neturime sutelkti savo dėmesio vien tik į save. Uh, E, mes e, turime e, mes jau nekartą sakėme ir komisarams, kad nors ES yra pati didžiausia vadinamoji donorė, teikia daug vystimosi pagalbos kitoms šalims, vis dėlto ES neturėtų būti vien tik tais mokėta, bet turėtų tapti ir žaidėja. Ir e, čia noriu paminėti e, žmogiškai kapitalą. Jūs, gerbėme Europos parlamento nariai ir taip pat komisija, mano, kad e, būtent žmogiškasis kapitalas gali padėti Europai aukti. Tai yra taip pat ir švelnioji išorės santykių jėga. Yra būtinas ir socialinis kapitalas, būtent to siekia ir Europos mokymo fondas. Svarbiausia yra žmogus. Aš jums norėčiau e, pateikti brošiūrą, pirmininkę, ją parengėme besirinkdami šiam posėdžiui. Apie ką kalbama brošiūroje? Čia kalbame apie Europos mokymo fondo šūkį. Jis yra toks, kad ES piliečių ateitis turėtų būti jų valstybėse narėse. Taigi e, būtina plėtoti žmogiškai kapitalą, jo potencialą, skatinant ekonomikos augimą būtent tų žmonių valstybėse narėse. Ta pati turėtų daryti ir mūsų partnerės šalis. ETF e pasisako už uh, E, legalę žiedinę migraciją. Taip pat mes manome, kad e, e, tai padėtų sumažinti migracijos srautų spaudimą Europai. Europa turėtų imtis daugiau veiksmų tarptautinių lygmenių. Taip pat mes manome, kad reikėtų vykdyti tokią politiką, kad būtų plėtojama žmogiškojo kapitalo potencialas ir užsienio šalise. Mes e, esame pateikę prognozes 2020 metams e, ir tose prognozėse deriname, e, išvelgiame ryšį tarp žmonių turimų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių. Svarbu, kad būtų skatinami keliami ir žmonių įgūdžiai, ne vien tik siekiama ekonominio pelno. Pateiksiu Albanijos pavyzdį. Albanija yra vakarų e, Balkanuose ir toje šalyje mes gyvendiname projektą dėl viešo administravimo sistemos gerinimo. Taip pat e, mes bandome suvaldyti e, to šalies išlaidą šiame sektorija vidutinės trukmės laikotarpyje. Mums svarbus ne vien tik tais, kokie rezultatai bus pasiekti. Mums svarbu, koks poveikis bus padarytas šaliai. Neseniai viename tarptautinėme sustikime Albanijos atstovai sakė, kad mūsų dėka buvo e, sugebėta restruktūrizuoti valdymo sistemą, kad buvo e, rasta tris kartus daugiau uh, lėšų e, e, toms rytims finansuoti, kurios buvo įtrauktos į kelrodį planą. Ir dabar e, šios šalies ministerijos atlieka stebėseną, naudodamosios su mumis suderintais rodikliais. Tuo tikrai džiaugiamės, bet tai nėra vienas izoliuotas atvejis. Tiesiog E, tai yra pavyzdys, kaip ES gali teikti pagalbą kažkokiai šaliai. Bet, kaip sakiau, svarbus yra ir socialinis kapitalas. Mes esame įsitikinę tokio valdymo ateitimi, kuris yra e, e, dalyvaujantis, nuspėjamas, skatinantis verslumą. Reikia skatinti žmonės būti versliais, nelaukti nurodymų iš viršaus. Mes e, manome, kad e, kiekvienam lygmeniu, kiekvienam sektoriui turėtų ta, tekti tam tikras vaidmuo. Ir e, dabar pristatydami mums savo darbą galime paminėti ir Ukrainos atveju. Apie tai jau kalbėjau lapkričio mėnesį. Maidano aikštėje ukrainiečiai siekia laisvės ir toje e, aikštėje susitiko e, visų Ukrainos e, regionų atstovai. Jiems rūpėjo jų ateitis. Mes turėtumėm jiems padėti, turėtumėm ir toliau su jais bendradarbiauti. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie Tunisą. Arabų pavasaris atnešė daug lūkesčių piliečiams ir yra būtinos investicijos toje šalyje, kad būtų kuriamos darbo vietos. Bet tos investicijos nėra tinkamai paskirstytos po visą teritoriją, daugelis investicijų nusėda šalies sostinėje. Mes norėtumėm, kad būtų investuojama ir į Tuniso pietus, Norėtumėm, kad piliečiai turėtų vienodas galimybės nepriklausomai nuo to, e, kurioje šalies teritorijoje jie gyvena. Svarbu, kad piliečiai turėtų ateitį savo miestelėje, savo mieste, savo regione. Taip pat Mūsų partnerės šalis e, mums jau pademonstravo, kad jos, yra pas, e, kad jos sugeba keisti savo nacionalinę politiką. Aš e, dokumente pateikiau ir daugiau pavyzdžių. Jau paminėjau verslumą. Verslumo skatinimas yra esminis dalykas. Aš jau anksčiau kalbėjau apie verslumo kultūrą ir ekosistemų elementus. Mes turėtumėm skatinti žmonės tapti verslesniais. Be abejo, mes negalime paversti visų mūsų partnerių šalių piliečių verslininkais. Mes norime, kad žmonės sugebėtų prisitaikyti prie pokyčių, kurie vyksta jų šalyje. Ir dar noriu paminėti Small Business Act for Europe. E, e, e, ši iniciatyva buvo skirta uh, ES įmonėms mes norėtumėm panašių iniciatyvų ir Vakarų Balkanams arba Turkijai. Ir ko gero jau rugsėjo mėnesį jums galėsiu pranešti apie pirmosius šių iniciatyvų rezultatus. Mes norime, kad žmonės ne tik pasiliktų savo namuose. Jeigu jie atvyktų į Europą, tai mes e, migraciją turime e, sugebėti valdyti ne vien tik tais kilmės, bet ir paskirties šalyje. Aš kalbu apie legalius migrantus. E, aukštą kvalifikaciją turintis migrantai nesirenka Europos. E, dėl socialinių kaštų. Aš manau, kad e, čia reikėtų remti Mėlynosios kortelės iniciatyvą, nes įgyvendinant tą iniciatyvą naudos galėtų turėti visi e, tiek kilmės šalis, tiek ir paskirties šalis. Mėlynoji kortelė padėtų maksimaliai išnaudoti migranto įgūdžius. Kilmės šalis beje šiuo metu uh, E, nepakankamai yra pasirengusios migracijos rautų valdymui ir taip pat jos nesugeba įtikinti tų žmonių, kurie jau išvyko į užsienį grįžti namo. 2015 metai yra ne tik plėtros metai, vystimosi metai, Latvijos pirmininkavimo metu vėl didžiulis dėmesys yra skiriamas rytų partnerystiai. Mes labai džiaugiamės e, galėdami prisidėti prie žmogiškojo kapitalo vystimo e, rytų partnerystę šalise. Mes norėtumėm, kad būtų kuriama tokia politika, kuri e, žmonių akise uh, E, būtų patikimesnė. Pirmininkaujant Latvijai, birželio pradžioje, birželio 3-4 dieną mes ketiname renkti konferenciją su rytų partnerystės šalimis, kur kalbėsime būtent apie žmogiškai kapitalą. Tikrai labai tikiuosi, kad e, diskusijose e, dalyvaus ir Europos parlamento atstovai. Aš tikiuosi, kad, Europo, kad jūs e, manote, jog ETF e, veikla pasiteisina. Aš manau, kad rezultatai kalba patys už save. Ačiū pirmininkė uždėmesi. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį Jūtai Štainrup. Ji yra socialdemokratų frakcijos koordinatorė. Arba, arba Gal pradedam nuo EPP frakcijos tada? Ne. Pradėsim nuo jūtos. Reakcijos, klausimai, prašom. Ačiū. Aš turiu begalę klausimų. Prezentacijos buvo išties puikios. Nesugebėsiu dabar pateikti visų man rūpimų klausimų, galbūt juos vėliau dvi šalių pagrindų pateiksiu. Uh, Visų pirma, aš norėčiau padėkoti visų agentūrų atstovams. Labai ačiū e, visiems jums. Aš maždaug šešerius metus dirbu šiame komitete, Europos parlamente. Ir socialdemokratų frakcijos vardu tikrai galiu patvirtinti, kad e, mums reikia e, Mes galime pasitikėti agentūromis, kai reikia kelti žmonių įgūdžius. Šios agentūros yra tikrai svarbios, jos bendradarbiauja ar su kitomis institucijomis. Aš labai džiaugiuosi, kad bendradarbiavimas vyksta puikiai tarp agentūrų. Aš manau, kad reikėtų kalbėti ne vien tik tais apie e, veiksmų koordinavimą europinių lygmenių, bet ir nacionalinių lygmenių. Uh, Aš kiekvienos agentūros atstovams turėčiau daug pastabų. Pasistengsiu kalbėti gana glaustai. Pradėsiu nuo CDFOP agentūros. Na, man atrodo, kad šiuo metu CDFOP agentūra yra labai puikiai priemonė kovojant su jaunimo nedarbu. Ji gali padėti kurti tinkamas struktūras visoje Europos Sąjungoje. ši agentūra e, dirba tokį darbą, kuris yra svarbus mūsų ateičiai. Reikėtų pagalvoti, kokiu kvalifikacijų e, turi įgyti e, ieškantis darbo žmonės. Dabar pastebime, kad vis daugiau domimasi dvigubų profesinių mokymų arba paralelinių uh, profesiniu mokymu. Bet e, kokiu konkrečių priemonių jūs čia galėtumėt pasiūlyti? Man susidaro toks įspūdis, kad valstybėse narėse nelabai gerai tokie modeliai gyventinami, nors valstybės narės tokių modelių ir norėtų. Aš norėčiau pasitirauti, ką jūs galite pasiūlyti ES institucijos institucijoms, kaip jūsų nuomonė mes galime padėti valstybėms narėms. Ko gero, e, Jūs sakysite, kad dabar e, valstybės narės jau gyvendina jaunimui skirtą iniciatyvą. Kur jūsų nuomonė kyla didžiausios kliūtis tą iniciatyvą įgyvendinant? Europoje yra ne tik daug jaunų bedarbių, bet yra ir tokių bedarbių, kurie nedirba jau labai ilgą laiką. Ar jūs analizuojate, kaip būtų galima perkvalifikuoti būtent šias tikslinės grupės? Toliau kiti klausimai. Dabar norėčiau kreiptis į Eurofund direktorių Menendės Valdės. Jūs paminėjote įvairias priemonės. Taip pat kalbėjote ir apie darbo vietų Europoje kokybės vertinimą. Aš apie tai neseniai diskutavau su vieno sektoriaus atstovais. Ir tikrai manau, kad vertėtų atlikti tikslinę šio klausimo analizę dėl socialinio dialogo. Vakar Vokietijos socialiniai partneriai E, buvo atsiuntę savo atstovus į Europos parlamentą. Ir tiek darbdaviai, tiek ir darbuotojai sakė, kad socialinis dialogas gali būti sėkmingas tik tada, kai abu partneriai e, elgesi vienas su kitu kaip lygus su, lyg, e, lygus su lygiu. Jie gali ginčytis, diskutuoti, bet galų gale rasti ir sprendimą jūs galėtumėte skatinti socialinį dialogą? Kaip Jūs manote, gal čia reikėtų keistis geriausia turima patirtimi? Pavyzdžiui, Vokietijoje yra sudaromos stiprios socialinės partnerystės, bet yra ir tokių valstybių narių, kur profsąjungos yra laikomos tarsi mafija. Tose šalise ekonomika yra silpnesnė. Kaip Jūs manote, kaip būtų galima plėsti sėkmingą socialinio dialogo modelį? Na, aš nekalbu apie visą pasaulį, bet apie Europą. Kaip jį būtų galima plėsti Europoje? Toliau pramonės politika. Tai buvo viena iš jūsų paminėtų temų. Kaip toks socialinis dialogas gali prisidėti prie ES reindustrializavimo? Dar vienas dalykas mane labai domina. Jūs e, išanalizavote, e, kalbėjote apie ES darbo rinkos reformas. Jūsų nuomonė, kur tos reformos buvo sėkmingiausios? Gal galite pateikti pavyzdžių, e, kuomet darbo rinkos reforma net nešė jokių rezultatų arba tie rezultatai buvo netgi neigiami? Dabar pereisiu prie OŠ agentūros. Jūs kalbėjote apie stresą, spaudimą darbo vietoje, tai e, tikrai sukelia daug kaštų, dėl to kenčia darbuotojai. Tai yra tikrai didelė našta. Sustarėme ir su dar vienu iššūkiu matome, kad visuomenė vis labiau sensta. Tai atneša naujų iššūkių sveikatos apsaugai, saugai. Jūs Bruselėje, Strasbūrė dalyvavote diskusijoje apie vadinamąjį refit Kaip jūsų agentūra įsitrauks į šią diskusiją? Tai mus labai domina, nes jūs turite daug patirties ir manau, kad ta jūsų patirtis galėtų būti naudinga ir kitoms ES agentūroms. E, darbuotojų sauga ir sveikata refit e, kontekste tikrai yra svarbus dalykas. Dar norėčiau pateikti. E, labai konkretų e, klausimą Eurofund. Yra, jūs jau minėjote, kad jau taikoma priemonė mažoms bei vidutinėms įmonėms ir kad ji pasiteisina. Bet ar yra kažkokių tai kitokių e, priemonių ar instrumentų mažoms bei vidutinėms įmonėms? Ar tos instrumentus arba priemonės reikėtų parengti? Uh, Gal jūs juos parengsite? Dabar pereisiu prie paskutinės agentūros. Atleiskite, kad tiek ilgai kalbu, bet ir tų agentūrų čia labai daug. Taigi, ETF agentūra. Aš manau, kad e, iš tikrųjų reikėtų žvelgti ne tik į vidų, ne tik žiūrėti, kas vyksta kitose agentūrose, bet stebėti ir tendencijas. Jūs kalbėjote apie migraciją. Migracija e, atnešė teigiamų rezultatų, padarė teigiamą poveikio Europai. Mes e, atlikdami mokymus e, prisidedame ir prie demokratinių procesų, prie kilmės šalių ekonomikos. Aš anksčiau dirbau Balkanų delegacijoje. Aš dirbu Balkanų delegacijoje ir e, žinau, kad e, ten kokį poveikį mokymo sistemos e, turi Europos Sąjungai. Dėl regionų ir miestų įtraukimo į mokymo programų sudarimą. Paprastai mokymų programos yra sudaromos centralizuotų lygmenių. Jūs minėjote apie Tunisą, pateikite Tuniso pavyzdį, kalbėjote apie socialinį dialogą toje šalyje. Ir man įdomu, kaip socialiniai partneriai ar profsąjungos galėtų būti geriau įtrauktos į mokymo programų kūrimo e, sistemą. Jūsų mintis dėl mėlynosios kortelės man pasirodė tikrai vertos dėmesio. Tai tiek. Tikrai suprantu, kad kalbu ilgai, bet jau priartėjau prie pabaigos. Aš manau, kad mes turėtumėm tarsi eksportuoti e, mūsų turimo e, e, socialinio modelio gerasias savybės, o su spragomis turėtumėm kovoti patys šalies viduje. Toliau, paní Sajdarova. Také za prezentaci jsem novou poslankyní tady půl roku a... Ačiū, noriu padėkoti prelegentams už visus pasisakymus. Uh, Aš esu nauja narė ir man labai svarbu yra susipažinti su jūsų darbu. Dvi trumpos pastabos dėl CDFOP. Norėčiau pabrėžti tai, kad mm, visos reformos profesinio mokymo srityje yra gyvenamos, kai kuriuose valstybėse galbūt tai vyksta lėčiau, tačiau jos turi būti gyvenintos ir galvojant apie socialinius partnerius ir verslą, tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad būtų tinkamas profesinis mokymas ir ruošimas tolesniam darbiniam gyvenimui. Kai kuriuose valstybėse vyksta labai intensyvės atviros diskusijos dėl to, kokie turi būti prioritetai. Taigi, E, galvojant ir bendrai apie vidurinį mokymą ir apie profesinį mokymą, kokie turi būti prioritetai. Kai kur yra, kuriuose valstybėse yra administracinių tam tikrų apribojimų dėl to, kiek moksleivių gali būti bendro lavinimo mokyklose, kurie galėtų lankyti profesinio mokymo mokyklas. Kalbama, kad tada daugiau jaunimas iš karto įsitrauks į darbo rinką, pradės dirbti įmonėse, tai bus naudingiau. Bet tokiu būdu mes kaip ir ribojame jaunimo laisvą pasirinkimą. Mm, tokias tendencijas galima išve, aiškiai žvelgti kai kuriuose valstybėse, kuriuo aš neįvardinsiu dabar, bet galvoju, kad reikia taisyti tokias tendencijas Gal reikėtų tam tikros stebėsenos veiklos, pavyzdžiui, žiūrint, apie šve, žiūrint į švietimo rezultatus, lyginant su darbo rinkos situacija. Labai svarbu, kad šios ryties politika būtų išties gera mm, ES valstybės analiste. Antra pastaba būtų Europos mokymo fondas, ETF. Visiškai sutinku su jumis, ką jūs pasakėte dėl bendradarbiavimo su Ukraina. Jūs norėtumėt būtų. Mm, aukštas mokslas reformuotas, kad būtų sumažinamas universitetų skaičius. Taip, labiau gal reikėtų galvoti apie profesinį mokymą. Yra gal 70 universitetų Ukrainoje, tas tiesa. Ir valdžia tikrai nėra labai patenkinta savo švietimo sistema, kuomet. Mm, absolventų, tokia švietimo įstaigas baigiantis jaunimas yra 20-21 metų amžiaus ir kvalifikacija yra nepakankama. ES aktyviai dirba šios rytį ir mes galėtumėm prisidėti prie Ukrainos valdžios pastangų šią srityje. Ačiū. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι η Κωνσταντίνα Κούνεβα. Θέλω να ρωτήσω... Κούναβε. Σήμερα κοντά μας και ιδιαίτερα Ačiū e, prelegentams, agentūrų atstovams. Visų pirma, norėčiau užduoti klausimą Eurofound, Europos gyvenimo ir dabar sąlygų gerinimo fondo direktoriui. Dėl savarankiškai dirbančių darbuotojų labai dažnai tai iš tikrųjų mm, tokia darbo forma, kuri palaipsniui uh, virsta nelegale darbo forma. Aš, aš nekalbu apie, pavyzdžiui, laisvai tokį darbo būdą pasirink, tokią darbo formą pasirinkusius žmonės, bet aš kalbu apie tokius žmonės, kurie yra atleidžiami iš įmonės, iš, iš mm, atleidžiami iš darbo ir paskui jie dirba tai pačiai įmoniai jau kaip savarankiškai dirbantis tarsi asmenys. Uh, Tai yra netikras savarankiškai dirbančios men statusas. E, tai, kai yra tokia situacija, aišku, mm, kyla problemų, nes toks žmogus turėtų būti normalus, pag, normalo darbo užmokėsi dirb, gaunantis darbuotojas ir kaip paskui, ką daryti, kaip įvertinti tokį darbą, kad jis būtų užskaitytas. Meeting. Ačiū, mūsų posėdžio liko tik penkios minutės. Kaip ir įprasta, kai ateina agentūrų atstovai pas mus, yra tiek daug klausimų. Tie, kas e, dalyvauja šiame posėdėje, e, yra tikrai angažuoti šią srityje. Aš pasiūlyčiau gal taip, tada kiekvienam, kas dar nori užduoti klausimus, skirsiu po dvi minutės ir Paskui jūs mums atsakysite, gal sakykime, raštu arba kokiais gal kitais būdais galėtumėt mums pateikti atsakymų. Okay. We'll try. Uh, we have translators. Uh, uh... Ne, viskas gerai vertėjai dar padirbės mums ilgiau, tai mes turime šiek tiek laiko. Suteiksiu žodį ponai Pirinskijui, bet paprašysiu jūsų kalbėti trumpai. Ačiū pirmininkė. Labai dėkoju už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis su šių keturių agentūrų vadovais. Nekelsiu klausimo, bet labiau pateiksiu tokį pusiau klausimą, pusiau pasiūlymą kalbėčiau apie tą veiklą, kuri mm, sėtina su Junkerio investicijų planu ir visais mm, gyvenimo pasiūlymais. Man atrodo, kad, e, kaip mes ir matėme šiame posėdėje, šios agentūros tikrai gali pasidalyti savo išvalgomis į e, darbinį gyvenimą, mokymo sritį. Jie mato visą tą darbo e, užimtumo visą sritį labai plačiai ir manau, kad reikėtų intensyviau panaudoti jų patirtį ir žinias ypač parenkant investicinius projektus, sprendžiant, kuriuos finansuoti. Aš prisimenu, ką iš ryto kalbėjome dėl projektų parinkimo, kai jie bus parengti, kad būtų jie tinkamai paskirstyti tiek geografinę prasme, tiek tarp sektorių. Aišku, kad reikia užtikrinti tai, kad parenkant tos projektus dalyvautų, labai aktyviai dalyvautų tokie ekspertai, kaip kad šie žmonės, kuriuos mes tik ką išklausėme, nes labai svarbu, kad nebūtų vaikomasi vien pelno to iš rinkos požiūrio taško pelno. Jeigu kalbame apie ekonominį gyvybingumą, aišku, tai svarbu, bet jeigu kalbame apie 80 procentų gražą e, per tokį laiką, aš nežinau, ar tikrai tas planas suvaidins tokį vaidmenį, kurį jam priskiriame, kad įvyktų realūs pokyčiai Europoje, tokie pokyčiai, kurių Europai labai reikia. Manau, šios agentūros e, gali būtent pasidalyti tą savo įžvalgą į tą, kaip Europos Sąjungoje reikėtų parinkti tiek ekonomiškai įdomius projektus, bet tiek ir tokius um, projektus, kur maksimaliai būtų panaudotos visos kompetencijos, visas užimtumo kūrimo potencialas. Ačiū ponai Pirinskiui, ponė. Ždanoka. Ačiū, pirmininką. Kalbėsiu labai trumpai. Noriu tiesiog pratesti tą klausimą dėl um, planavimo, koordinavimo mokslo tyrimų studijų srityje. Buvau pranešė rengiant ad hoc Eurostatų modelius kaip, kaip viskas daroma, kaip yra planuojama, visos tos konsultacijos. Uh, su Europos parlamentu, kad jis būtų įtrauktas, visa tai buvo labai svarbu, nes tai buvo labai svarbus politinis klausimas. Mano toks klausimas ir mano pasiūlymas būtų štai koks. Tikiuosi, kad šis naujasis koordinavimas tarp agentūrų apims, bus išplėstas ir apims taip pat um, jų veiklos koordinavimas Eurostato darbu, uh, Mm, ne vien tik tai, kai eina kalba apie tas ad hoc studijas dėl užimtumo klausimo, kad nebūtų dubliavimuose, kad būtų realiai veikla koordinuojama ir kad paskui mm, būtų papildomos vertės sukurta iš tų studijų, kad būtų visas indėlis garantuotas. Gal aš klystu, bet kiek aš suprantu, yra kažkiek to dubliavimosi, yra tų problemų su uh, mokslo tyrimų ir studijų mm, koordinavimu. Ypač kalbėčiau apie OŠA ir Eurofound gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą ir Europos mokymo ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrą. Ar dar kažkas norėtų užduoti klausimą? Jūs norėjote, prašom. Global, pero gracias, presidenta. Quería... Taip, aš turiu bendro pobūdžio klausimą. Aš norėčiau patikoti agentūrų atstovams už jų pristatymus ir noriu pasidalinti labai bendrą mintimi. Būtų įdomu su jumis susitikti dar kartą dvišalių pagrindų tam, kad mes galėtume įsameu aptarti kai kurios klausimus. Jūs minėjote daugybę klausimų, daugybę temų, bet aš manau, kad iš esmės yra vienas dalykas, kuris aktualus yra mums visiems. Mes žinome, kad mes turime skirtingas sistemas valstybėse narėse ir galime kalbėti apie socialinį mokymą, judumą, ypač jaunimo judumą ir vyresnius darbuotojus, bet realiai situacija valstybėse narėse skiriasi, ypač pietuose. Yra šalių, kur pramonė nėra labai stipri. Ir tai reiškia, kad, kad ir kiek investuotume į tas šalis, vargu ar ką nors realiai pakeisime, nes tos šalis, ko gero, nebus pajėgios investuoti į mokslinius tyrimus, į tai, kad kas nors iš esmės pasikeistų. Be to, dėl padėties darbo rinkoje dažnai žmonės traukiasi iš savo šalies ir ieško geresnio likimo ir darbo kažkur kitur. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti. Mes dabar kalbame apie e, investicijų planą ir apie horizontą 2020 ir visi suprantame, kad mums reikia bendro požiūrio. Aš suprantu, apie ką jūs kalbėjote šiandien, bet manau, kad jeigu mes geriau nekoordinuosime savo veiksmų, jeigu neintegruosime jų labiau, tuomet vargu ar ką nors pakeisime. Uh, Mums reikia koordinuoti savo ir darbo rinkas, ir e, našumo modelius. Dėkuoju. Na, šiuo metu mums e, visiems labai rūpia investicijų planas ir migracija. Būtų labai įdomu, jeigu kiekvienas iš jūsų trumpai galėtų pasidalinti savo mintimis šiomis temomis. Aš suprantu, kad jūs nesugebėsite atsakyti į šį klausimą, bet gal galėtume tiesiog savo pasvarstymais pasidalinti, pastebėjimais. Taigi pirmiausia, panas Kalėja. Manau, kad klausimai buvo labai įdomus ir aš savo žanginėje kalboje pasakiau, kad Europos agentūros, ne tik mano agentūra, bet ne tik mūsų agentūros, bet visos agentūros tarnauja tam, kad mes geriau suprastume e, e, ir sureaguotume į piliečių poreikis. To mes visi ir siekiame kartu su kolegomis. Mūsų tyrimai ir politikos analizės yra skirtos pirmiausia tam, kad mes surastume kažkokius modelius, kažkokias mintis, kuriams galėtų pritarti suinteresuotos šalės. Ir buvo kalbama apie profesinį mokymą ir apie, pažiūrėjau, užduotas klausimas, kokia, kaip jisai gali būti sustiprintas. Aš manau, kad pirmiausia, mes turime visus suburti darbdavius, darbuotojus, darbuotojus visus kitus e, suinteresuotus partnerius. Bet, pažiūrėjau, pažvelkite į jaunimo garantiją. Jeigu tie dalykai nebus perkelti į, pa, į mūsų politikos pamatą, netaps politikos pagrindu, tuomet mes e, nieko nepasieksime. Ir agentūros tam ir yra skirtos tam, kad mes galėtume priartinti e, savo veiklą prie ES piliečių, ne tik prie tų, kurie užsima techniniais dalykais, bet apskritai prie visų piliečių kad mes galėtume sureaguoti jų poreikius, jų pageidavimus. Štai kodėl mes ir kalbame apie e, tai, kad šaknis veda prie naujų e, kelių, old roots for new roots angliškai. Mes rengiame rekomendacijas valstybėms narėms ir aiškiname, kaip galima būtų e, spręsti vienokias ir kitokias problemas. Bet be abejo, klausimas, e, esminės svarbos klausimas yra, kaip galima, kokiu veiksmu reikia imtis, kaip galima e, keisti modelį. Ir mes, pavyzdžiui, parengėme politikos formavimo forumą, kurio metu mes e, paėmėme ES politiką įvairiose sritise ir stengiamės panagrinėti tą politiką kit, skirtingu, e, skirtinguose kontekstuose, kurie atspindi padėtį įvairiuose ES šalyse. Aš manau, kad taip ir reikia dirbti ir tai ir bus mūsų e, prioritetas 2016 ir 2017 metais. Mes dirbsime remintis bendrų programinių dokumentų. Mes norime, kad tos politikos rytis, kurios tarpusavį gali būti susijėtos, padėtų žmonėms rasti jiems reikalingų e, įgūdžių. Mes kalbame apie naujas darbo vietas, apie ekonominį augimą ir apie gyvenimo kokybę. Kaipgi galima būtų visus tos dalykus suderinti? Čia aš manau, kad reikia kreiptis į visus, ne tik į techninių profesijų atstovus. Ir reikia galvoti apie tai, kur galima būtų visus šios klausimus geriausiai aptarti. Turime stengtis pasiekti da, tuos visuomenės sluoksnius, kuriems reikia visų tų profesinių įgūdžių. Ir tai ir bus mūsų prioritetas iki 2020 metų. Dėkuoju. Toliau žodis sutikėjo ponui Menendis Valdės. Aš pirmiausia atsakysiu labai konkrečius Europos parlamento narių užduotus klausimus. Savarankiškai dirbantis asmenys. Mes parengėme ataskaitą, kurioje kalbama apie savarankiškai dirbančių darbo sąlygas ir apie tuos savarankiškai dirbančius, kurie kaip ir nėra savarankiškai dirbantis. Ten jūs galite rasti daugiau informacijos. Bet kai mes e, renksime tyrimą dėl e, darbo sąlygų Europoje, tenai daugiau dėmesio tam galėsime skirti. Taip pat mes nagrinėjame, kaip yra sukčiaujama sudarant darbo sutartis ir kaip galima tos tokių sukčiavimų kovoti. Taip pat mes pristatysime šios projektus Europos nedeklaruojamo darbo platformoje. Tai yra svarbios iniciatyvos. Pone Jūtas Steinruk, galiu pasakyti, kad aš Jums dėkoju, nesigilinsiu dabar detalės. Kokybiškos darbo vietos, taip, tai yra aktuali tema ir mes skirsime tam ypatingą dėmesį savo tyrime. Mes rengiame ir specialius rodiklius ir dvišalių pagrindų galėsime Jums išsameu daugiau informacijos pateikti. Išsamiau papasakoti apie tai, kokios yra darbo vietos Europoje. Jūs taip pat klausite, ką reikia daryti, kad darbo rinkos realiai veiktų. Na, mes e, e, dirbame tam, kad jos veiktų. Mes šiuo metu nagrinėjame, kokios politikos priemonės pasiteisina. Reikia apskritai galvoti bendrai apie bendrą kontekstą. Mes nagrinėjame konkrečias priemonės ir stengiamės e, tinkamai jas įvertinti. Ir surasti konkrečių pavyzdžių, kuomet pasiteisina ar nepasiteisina konkrečios priemonės. Uh, Toliau e, mes taip pat turime kelias iniciatyvas siekdami skatinti naujų darbo vietų kūrimą. Bet kai kūriamos naujos darbo vietos, labai svarbu užtikrinti, kad jos būtų tvarios ilgalaikėje perspektyvoje. Ir mes taip pat e, tam skiriame daug dėmesio, nes tai yra svarbu ir e, darbdaviams, darbuotojams ir valstybėms narėms. Toliau jūs taip pat klausite apie socialinį dialogą ir prašyti pateikti konkrečių pavyzdžių tos šalės, kurioms geriausiai sekėsi per krizę, plėtojo labai stiprų socialinį dialogą. Ir mes matome, kad toms šalims, kur gyvenimas buvo programos ir kur buvo, to, tose šalise, kur buvo taikomos mūsų rekomendacijos, visur buvo plėtojamas socialinis dialogas. Ir mes matome, kad jei pagal naujo ekonominio valdymo modelį tas dialogas e, bus perkeltas iš nacionalinio ligmens į europinį lygmenį, tuomet reikės pagalvoti, kaip galima būtų išvengti galimų problemų, su kuriomis gali susidurti socialiniai partneriai. O dabar kalbėsiu savo gimtają kalbą. Palorma, dėkoju Jums už klausimą. Jūs kalbėjote apie dalykus, kurie yra susijęs su iniciatyvomis, kurias turi teikti e, politikai. Mes galime tik tai teikti informaciją, bet negalime dirbti už Europos parlamentą ar e, tarybą. Mes turime savo nuomonę apie pagrindinius nacionalinių darbo rinkų e, aspektus Čia nenoriu e, sakyti, kad kuriuose šalyse e, gera, gera darbo rinka, kai kur ne. Ne, ne to, nenoriu taip vertinti. Tiesiog yra dalykų, kurie pasiteisina ir kurie nepasiteisina. Labai ačiū. Aš irgi atsakysiu vokiečių kalba, sako pane Zedlaček. Dėl refit. Ne, mes tame nedalyvavome, nes antraip dokumentas būtų atrodęs kitaip. Uh, Vis dėlto pagrindinis tikslas buvo e, biurokratijos mažinimas, administracinės naštos mažinimas mikro ir mažoms įmonėms. Tai mes tam aišku pritarėme. Tikrai manome, kad minėtas instrumentas padeda mažoms bei vidinėms įmonėms. Vis dėlto mūsų patirtis rodo, kad e, būtent E, daugiau nelaimingų atsitikimų darbo vietoje atsitinka būtent mažose bei vidutinėse įmonėse. Aš manau, kad įstatymas turėtų būti vienodas visiems. Tai yra tikrai svarbu. Būtent didelės įmonės turi tokių sistemų, kurios joms padeda. Aš manau, kad reikia ne, nekeisti įstatymą, bet teikti daugiau e, paramos mažoms bei vidutinėms įmonėms ir e, eurą siekia to paties tikslo. Dėl eurą. Na, mes įtraukėme kitus e, elektroninius instrumentus, e-tools, į savo programą. Mes e, siūlome, kaip jau egzistuojančius elektroninius instrumentus galėtų naudotis mažos įmonės. Toliau tęsime darbą, bendradarbiaudami su valstybių narių ekspertais. Uh, norime sukurti platformą, bet neužsibriešime e, tikslų kaip po tokių. Bandysime išsiaiškinti, kokie yra, e, e, yra patys palankiausi elektroniniai instrumentai mažoms įmonėms. Ir tikrai manome, kad bus suteikta pagalba mažoms vidutinėms įmonėms. Toliau. E, buvo kalbėta apie profesinės lygas. Mes visą laiką pritarėme Eurostatui. Tikrai nemanome, kad e, duomenys turėtų dubliuotis mūsų kolegė, viena mūsų bendradarbė labai glaudžiai bendradarbiavo su Eurostatu, tam, kad būtent ir išvengtų darbų dubliavimuose. Dėl strateginių investicijų taip labai svarbus klausimas. Pavyzdžiui, Oša turi e, tinklą visose 28 valstybėse narėse. Mes sustinkame su tinklo atstovais tris kart per metus, daug diskutuojame. Taigi mes atidžiai stebime, kas vyksta vietos lygmeniu kuriant investicijų planą, būtų labai gerai sustikti su tinklų atstovais ir išsiaiškinti, kokie yra konkretus poveikiai, kur e, pagalba būtų prasminga. Tai tik viena mintis, aš manau, kad e, yra ir daug kitų puikių minčių. Mums svarbu, kad ir ką mes darytumėm, veiksmus derinti su socialiniais partneriais, valstybėse narėse, su tinklu. Ir tai tikrai pasiteisina nes procese dalyvauja visi. Ačiū. Madam Madeleine Serban. Thank you very much, Chair. Pane Seller, dėkoju, dėkoju Jums ir dėkoju Europos parlamento nariams, nes jie, jie uždavė daug klausimų ir taip suteikė tam tikrą kryptį mūsų diskusijai. Kaip jau buvo paminėta ir aš beje dėkojau ir e, sekretariato ir nepriklausomai ekspertai Sarai Parking, kurią jūs paskyrėte. Ir tai yra labai labai svarbu, nes mes e, dirbame iš vien ir dėkuoju taip pat ir komisijos darbuotojams, nes manau, kad reikia jiems padėkoti už bendrą veiklą 2014 metais. Aš manau, kad socialinis dialogas, o konkrečiai socialinis kapitalas, apie kurį kalbėjau savo e, žanginėje kalboje, galėtų būti kitos e, seminaro tema. Ne vien dėl to, kad tai mums rūpi, bet dėl to, kad tai yra gyvybiškai svarbus dalykas mes matome iš to, kas vyksta partnerių šalyse, kad e, parama pasiteisina labiausiai ten, kur da, vyriausybė dirba su da, darbuotojais, darbdaviais, su pilietinė visuomenė, su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir aš manau, kad mes galime pamatyti, kaip kitos šalės mokosi iš Europos. Ir Euro, Europos socialinių ir ekonominių reikalų komitete taip pat da, dirbama ir daroma labai daug tam, kad, galima, bu, kad ši politika būtų toliau plėtuojama plėtojama. Taigi būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėt prisimti atsakomybę už tokio seminaro organizavimą ir mes galėtumėme jums padėti ir tuomet mes galėtume išsameu aptarti, kaip socialinis dialogas gali įkvėpti labiau informuotą, labiau išplėtotą vyriausybės politiką. Be to norėčiau padėkoti e, parlamento nariai iš Čekijos. Jie minėjo e, Ukrainą. Galima turėti daugybę įvairių rodiklių, e, bet jeigu žmonės netiki, kad tie e, rodikliai yra reikalingi, tuomet visa ta politika bus visiškai e, tuščia. Tunise, pavyzdžiui, mes pamatėme, kad po arabų pavasario prasidėjo judėjimas uh, kuriame dalyvavo aukštą įsilavinimą gavę žmonės. Ir nepaisant to, kad jie įgyjo universiteto diplomą, jie neturėjo jokių perspektyvų gyvenime. Ir reikia nepamiršti, kad tie žmonės, kurie dažnai neturi uh, kurie neturi jokios vilties įsidarbinti savo šalyje, nepriklausomai nuo jų aukšto įsilavinimo, jie gali paskatinti tam tikrus pokyčius šalyje. Ir Aš manau, kad Europoje mums reikia veiksmų ir tai yra susiję taip pat ir su imigracija. Galima daug ką daryti imigrantų kilmės šalyse, dirba ne tik su vyriausybėmis, bet ir su darbdaviais ir čia reikėtų traukti ir profsąjungas. Ir reikėtų tikrai stengtis, kad situacija būtų keičiama ir tuomet dar migrantai gal ir norėtų grįžti. Jean Lambert da, da, puikiai žino, kad buvo atliktas tyrimas ir mes galime jums pateikti to tyrimo išvadas ir galbūt jisai uh, E, paskatins tolesnės diskusijas ir e, jūsų komitete. Dėkuoju Jums už klausimus, atsakymus ir už Jūsų įnašą į šią diskusiją. O agentūrų atstovams aš galiu tik tai pakartoti tai, ką sakiau praeitą kartą. Tikiuosi, kad dar kartą susitiksime. O dabar norėčiau Jums pranešti, kad mūsų posėdės, šis posėdės baigėsi ir kiti posėdžiai yra numatyti vasario 3 dieną ir vasario 26 dieną. Dėkuoju.